Yes. Okay. Uh, Chers collègues, ladies and gentlemen, we'll start. Kolegos, pradėsime. Todėl prašyčiau susėsti. Ir pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ar jums tinkama yra ši darbo tvarkė, neturite prieštaravimų? Puiku, taigi teskime. Antrasis punktas yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Posėdžio vykusio lapkričio 5-6 dienomis. Ar norėtumėte ką nors pridurti ar pakeisti? Ne. Dėkoju. Tuomet galime tęsti. Pirmininkės pranešimų nėra, todėl pereikime prie kito punkto. Ketvirtajam punktui žodį suteiksiu poniai Samek kuri pristatys 2010-2015 e, metų moterų ir vyrų lygybės strategijos kaip indėlio siekiant Pekino veiksmų platformos tikslų vertinimą. Prašom žodis jums. Ačiū ponios ir keli vyrai, sako kalbančioji. Trumpai pristatysiu tyrimą, kurį mes atlikome vertindami vyrų ir moterų lygių galimybių strategiją 2010-2015 metais. Kitaip sakant, mes padėjome šiam komitetui įvertinti strategiją ir taip bandome prisidėti prie Pekino plat, veiksmų platformos įgyvendinimo. Be to, mes šiuo vertinimu siekiame apibriežti ir tam tikras gairias bei rekomendacijas busimai strategijai, kurie pims laikotarpį nuo 15 metų. Dabar dar jūs negalite susipažinti su visais tyrimų rezultatais, jie bus paskelbti po poros dienų, bet jau šiandieną pasirodė Um, apibendrinimas. Taigi studija sudaro keletą skyrių. Skyrius, pirmas skyrius vertina ES daugiametę politinę programą, antras e, ir daugiausia dėmesio skiriama 2010-2015 metų strategijai bei Pekino veiksmų platformai atsižvelgiant į ES situaciją. Antrasis skyrius. Didžiausias dėmesys antrajame skyriuje skirta strategijai pačiai. Ji yra įvertinama, vertinama kaip strategija prisideda prie Pekino veiksmų platformos tikslų pasiekimo, Taip pat ES strategija ir jos įgyvendinimas lyginami su europinėmis ir tarptautinėmis lyčių lygybės programomis. Ir ypač didelis dėmesys antrame skyriuje yra skiriama vidaus ir e, išorės veiksmų darnai su Pekino veiksmų platforma. Aiškinamasi, ar strategija tikrai atliepia ES valstybių narių poreikius lyčių lygybės srityje, nes akivaizdu, kad valstybiuose narėse yra skirtingi prioritetai dėl skirtingų o, tikslų, o pati strategija tuos skirtumus ir um, atkreipia dėmesio, nes jo labiau, kad viso to pagrindu yra rengiamos lyčių lygybės programos, taip pat antrajame skyriuje yra įvertintas pats strategijos įgyvendinimas kaip strategija yra įgyvendinama, kaip veikia strategijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas. Ir trečiajame skyriuje jau pateikiamos tam tikros rekomendacijos, kaip patobulinti būsimąją strategiją ir ką padaryti, kad būtų galima užtikrinti didesnę strategijos naudą ateityje. Vertinimas e, atliktas e, teorinių tyrimų pagrindų, susipažinstant su e, galiojančiais dokumentais ir tyrimais. Mes taip pat atlikome dėje nedaug, bet keletą apklausų, kurios papildo teorinę studijos dalį. Ir vadovavomės darbe analitiniu požiūriu. Ir dabar labai trumpai norėčiau apibendrintai pristatyti pačią strategiją, jos pliusus ir minusus, taip kaip mes juos apibrėžiame atlikdami tyrimą. Ir taip pat pakalbėsiu apie tai, ko trūksta ir kokių priemonių reikėtų, kad ateityje, ateities strategijos duotų daugiau naudos. Pirmiausia, apie teigiamas pusės. Pirmas svarbus dalykas yra tai, kad pasirinktas toks dviejopas požiūris, kuris remiasi ir konkrečiomis priemonėmis, ir lyčių aspekto integravimo apskritai turiu galvoje lyties aspekto integravimą į įvairių sričių politikas ir ES institucijų veiklą. Kitas, manau, didžiulis strategijos privalumas tas, kad aiškiai apibrieštos prioritetinės veiksmų sritis. Jūs žinote, kad jų yra penkios ir visa strategija grindžiama būtent tomis penkiomis sritimis. Dabar kalbant apie strategijos aktualumą ir suderinamumą su lyčių lygybės prioritetais, tai mes manome pirmiausia, kad prioritetai ir numatyti veiksmai 2010 metų strategijoje tikrai atitinka europinius poreikius. Buvo atrinkti tinkami prioritetai Dar vienas stiprus strategijos privalumas tai, kad labai glaudžiai strategijos priemonės ir veiksmai ir bei tikslai yra siejami su Pekino veiksmų platforma. Ypač tai pažymėtina kai kuriuose sritise, kurios ypač aktualios Europos Sąjungai. Tai yra geresnis ekonominių galimybių moterims suteikimas, švietimas ir mokymas, kova su smurtu lyties pagrindų, moterų dalyvavimas sprendimų prieimimo procese ir moterų profesinis skatinimas pasitelkiant institucinius mechanizmus. Tačiau, aišku, yra sričių, į kurias netiek daug dėmesio kreipiama, nors tos sritis įtrauktos į Pekino veiksmų platformą. Bet tos uh, menkiau išryškintos sritis tikriausiai neaktualios Europai. Strategija dėka sugebėta pasiekti uh, nemažai gerų rezultatų, ypač informavimo, visuomenės informavimo srityje, labai daug informacijos pateikiama internete, atskirų brošiūrų pavydalų, atlikta nemažai studijų, ataskaitų, surinkti mokymai, parengti rodikliai, surinkti duomenys ir dar kas yra labai svarbu, kad sukurti tos naujos duomenų rinkimo priemonės, kurių dėka dabar jau gauname labai daug informacijos apie lyčių lygybės klausimo praktinį sprendimą ir lyties aspekto integravimą į įvairias politikos sritis. Ir ne tik Eurostatas, bet ir kitos agentūros kaip AIG, e FRA remiasi šiais duomenimis, kuri e, atlikda mūsų savo tyrimus. Ir aišku, jie irgi gauna savo rezultatus. Taigi rezultatas tikrai labai geras. Ir dėka būtent strategijos toks rezultatas pasiektas. Aišku, yra keletas teisėkuros ir neteisėkuros priemonių, kurios numatytos strategijoje kai kuriais atvejais ne visos teisėkuros priemonės buvo patvirtintos. Dabar pakalbėjus apie privalumus, dėrėtų užsiminti apie trūkumus ir strategijos įgyvendinimo kliūtis. Vienas dalykas, kuris yra aiškus, kad daugelis a, tikslų terminų ir atsakomybių yra apibriešta pernelyg abstrakčiai. Pernelyg abstraktus tikslai, neaiškus tikslų pasiekimo terminai ir neaišku, kas bus atsakingas už vieno ar kito tikslo arba priemonių įgyvendinimą. Taip pat strategijoje įvardyti kai kurie nauji iššūkiai. Neįvardyti kai kurie nauji iššūkiai nes strategija aišku buvo suformuota ir parengta tam tikrų metų, bet ateityje reikėtų atsižvelgti kai kuriuos naujoviškas problemas susijusias, pavyzdžiui, su socialiniais demografiniais pasikeitimais Europoje. Ir, pavyzdžiui, e, reiktų atsižvelgti tai, kad senėjančios visuomenės didesnę dalį sudaro moteris, kurių pajamos pakankamai mažos. Ir šis klausimas yra labai aktuolus. Taip pat yra problemos susijusios su migracijos srautais. Ir nebejotinai migracija labai skirtingai veikia moteris ir vyrus, bet vis tiek problemas reikia spręsti strategijos lygių pirmiausia. Dar vienas dalykas, kad trūksta rimtesnių priemonių ekonominės krizės padariniams įveikti, nes nebejotinai šilgai trunkanti ekonominė finansinė krizė Europoje daro poveikį ir vyrams bei moteriams. Ir jeigu vyrai mažiau jaučia tą poveikį tiesiog, jie pajutė jį tiesiogiai gal pačioje pradžioje, kai labai krito užimtumas vyrų, tačiau moterims krizės poveikis buvo kiek kitoks. Faktiškai tas neigiamas ekonominės krizės poveikis pasireiškia tik tai dabar ir nebejotina, kad joms teks gana didelė našta e, sąlygomis, kai yra mažinami biudžetai, ribojama socialinės e, sferos biudžetas, o tai reiškia ir paslaugos. Todėl aišku, kad uh, labai daug priežiūros funkcijų atiteks pačioms moterims. Be to, pastaraisiais metais įvykdytos reformos, tokios kaip pensinės, pensijos reformos pasikeitimai gerovės valstybės struktūroje, socialinės apsaugos sistemoje skirtingai veikia vyrus ir moteris. Ir svarbu, dar prieš įgyvendinant naujo tipo politiką reikia kad būtų įsiaiškinti, kokie, koks yra tas skirtumas, kodėl skirtingai visi tie dalykai reikia vyrus ir moteris. Dar viena problema yra ta, kad trūksta veiksmingos pasiektos pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos. Uh, nes komisija, kuri yra atsakinga už šio klausimo stebėseną ir kuri turi prižiūrėti, kaip integruojamas lyčių aspekto integravimas, faktiškai neturi galimybės pasinaudoti kažkokiu aiškiu darniu mechanizmu, nes egzistuoja tik padalinys viename generalinėme direktorate ir dėl to faktiškai iki šiol neįvertinti atlikti darbai ir E, įgyvendintų priemonių poveikis. Nebejotinai, kad jaučiamas gana ribotas lyčių aspekto integravimas į kitas politikos sritis. Pavyzdžiui, visos politikos sritis susijusios su aplinkosauga, transportu, komunikacijomis tarptautinę priekybą, makroekonominę, fiskalinę politikomis, žiniasklaidą. Tai tos rytis, kuriuose ne iki galo suvokiama, kokią naudą lyčių aspekto integravimo įvertinimas gali duoti. Ir mes turime galvoti apie tas politikos rytis, nes jos yra pakankamai svarbios ir įvertinti, koks galėtų būti skirtingų lyčių lygybės priemonių pasirinkimo re, poveikis toms rytims. Pavyzdžiui, koks yra lyčių lygybės aspekto poveikis socialinių paslaugų srityje ar kitose srityse. Uh, Tai būtina, jeigu mes norime pasiekti geresnių rezultatų ir minėtose sritise. Ir vienas iš strategijos Europa 2020 rodiklių sako, kad lyčių lygybė tikrai, lyčių lygybei tikrai strategijoje teikiamas tik ne, teikiama tik netiesioginė svarba. Taip yra septyni septynios pavyzdinės iniciatyvos, į kurias integruotas lyties aspektas, tačiau dėmesys lyties aspektų skiriamas nepakankamai. Dabar kliūtis. Dėl kokių priežasčių sudėtinga strategija gyventi? Jų yra dvi. Pirma, trūksta išteklių tiek žmogiškųjų, tiek finansinių, kad strategija būtų veiksmingai įgyvendinama nes e, tikrai e, finansavimas šio veiklos baro just um, teisės generalinėme direktorite yra nepakankamas ir tenka tiesiog stumti, stumti tos strategijos įgyvendimą. Ir kitas dalykas, kad um, šiuo reikalu užseima tik vienas generalinio direktorato padalinys. Tai reiškia, kad jiems gana sudėtinga uh, priversti kitus generalinius direktoratus integruoti lyties aspektą į jų veiklą, kad e, būtų veiksmingai įgyvendinima ši strategija. Ir kita kliūtis tai yra nepakankami instituciniai pajėgumai. Nes e, aš sakiau, kad vienam padaliniui yra sudėtinga atlikti visus darbus ir užtikrinti, kad lyties aspektas būtų integruotas į kitų generalinių direktoratų veiklą. Todėl, aišku, jie negali jokio didesnio spaudimo padaryti. Taigi tokie, toks būtų labai trumpas strategijos teigiamų ir neigiamų pliusų ir minusų apibendrinimas. Norėčiau dabar pereiti prie kitų dalykų, prie tam tikrų indikatorių, rekomendacijų, kaip galima būtų pagerinti strategijos įgyvendinimą, užtikrinti, kad pačiai strategijai tektų didesnė svarba, nes pirmiausia, aišku, pačią strategiją Europą 2020 reikėtų patobulinti lyčių lygybės aspektų požiūrių. Bet vienas dalykas mūsų galva yra tikrai svarbus. Svarbu visose susijusiose su lyčių lygybė politikos sritise daugiau dėmesio skirti lyčių lygybei, ypač remiantis, bet neapsiribojant vien tik tai užimtumo ir socialinės įtraukties tikslais kaip aš jau minėjau, yra plačios rytis tokios kaip ekonomika, fiskalinės politikos rytis, aplinkosauga. Mes dažnai e, sprendžiame šią problemą vadovaudamasi stereotipais. Toliau, transporto politika, biudžeto formavimo politika, nes būtent biudžeto formavimas ir yra tas pagrindinis sprendimų prieimimo lygis. Ir nuo jo labai priklauso, kiek galėsime gerai integruoti lyčių aspektą. O biudžeto komitete ir Europos parlamente ne per daug svarstant biudžeto klausimus ir kitų metų biudžeto klausimus skiriama dėmesio, kai bus finansuojamas lyties aspekto integravimas į politikos sritis. Dar svarbu pažymėti, kad reikalinga užtikrinti tinkamą finansavimą ir kitose srityse, tokiuose kaip a, aktualių šiais ryčiai duomenų rinkimas, rodiklių sudarimas ir, aišku, moksliniai tyrimai. Nes ne visada yra akivaizdu, kaip galima būtų lyties uh, aspektą integruoti, sakysime, į transporto politiką, į pramonės politiką arba aplinkosaugos politiką. Bet įmanoma išsiaiškinti ir pasižiūrėti, kokios skirtingos priemonės galėtų minėtose politikos sritise duoti naudos užtikrinant lyčių lygybę. O tam, kad turėtume, um, galėtume bent jau teikti konkretesnės rekomendacijas, reikia atlikti tyrimus. Todėl tyrimai yra būtini. Būtina įsiaiškinti, kas būtų veiksmingiausia. Dar vienas svarbus dalykas tai, kad reikia kai kalbame apie lyčių lygybę, galvoti ne tik apie moteris, bet apie vyrus. Nes pavyzdžiui, vienas iš kovos su smurto apraiškomis aspektas yra darbas su vyrais jų informavimas, jų supratimo ir suvokimo gerinimas, nes smurto apraiškų atveju tikrai daugiausia problemų kelia vyrai, o ne moteris. Vyrai turi keisti savo um, elgesio modelį. Ir nebejotinai, kad šis aspektas turi būti išplėtotas. Dar yra kitas klausimas ir tai yra e, konkrečios visuomenės, konkrečios gyventojų grupės. Žinote, kad dviejų žmonių tapačių nėra. Todėl egzistuoja skirtumai tarp pačių moterų. Yra skirtingos moterų grupės. Yra merginos, yra vyresnio amžiaus moteris, grupės galima sudaryti pagal įsilavinimo lygį. Ir kai kalbame apie politiko šioje srityje formavimą, reikia atsižvelgti į tų grupių ypatybės. Yra dar vienas svarbus dalykas ir tai yra didesnis dėmesys viešose diskusijose, viešame diskurse turi būti skiriamas lyčių lygybės aspektui. Nes, kaip rodo, visuomenė mano, kad klausimas labai aktualus, todėl labai svarbu, kad visa visuomenė gerai būtų, gerai susipažintų su lyčių lygybės aspekto įvairia pusiškumu, nes tai aktualu ypač ekonominės krizės sąlygomis. Todėl lyčių lygybės e, klausimas turi būti tarp pagrindinių prioritetų. Na, o kaip pagerinti strategijos įgyvendinimą, tai galiu pasakyti, kad vienas svarbiausių dalykų yra veiksmų planas Veiksmų planas turi būti tinkamas, jis turi apriepti vairiausias priemonės, politinės rytis ir institucijas, kurios galėtų prisidėti prie lyčių aspekto ingeresnio integravimo. Ir tai turi būti europinio lygio planas, o ne planas, kurį gyvendina, pavyzdžiui, tik komisija ar generalinis direktoratas ar dar kažkas. Reikalingas europinis veiksmų planas, kuriame būtų aiškiai apibriežti tikslai ir veiksmai. Reikalingi taip pat geri koordinavimo mechanizmai, reikia gerai apibriežti, kada mes norime pasiekti kokių tikslų, kaip mes norime reik, ir reikia įvertinti mūsų žmogiškųjų bei finansinių išteklių poreikį. Nebejotina, kad glaudžiau lyčių lygybės politika turi būti susijęta su bendraja ES politika ir ypač su strategija Europa 2020. Dar vienas dalykas - tai, kad nedėra pamiršti ir panašių tarptautinių iniciatyvų, na, tokių kaip, pavyzdžiui, Pekino veiksmų platforma. Valstybės narės turi kur kas aktyviau dalyvauti šių veiksmų planų įgyvendinime ir ryštingiau įgyvendinti strategiją bei jos priemonės. Bet svarbiausia, kad ES institucijos, pavyzdžiui, mobilizuotų moterų organizacijas, kurios tikrai gali atlikti nemažą darbą įgyvendinant strategiją, kurios todėl labai svarbu apjungti visų pastangas nacionalinių ir europinių lygių. Reikalinga prisimti aiškius įsipareigojimus ir visos institucijos turi konkrečiai įsipareigoti, kokių veiksmų imsis lyčių lygybės srityje. Aš manau, taip pat turėtų būti privaloma tik nežinau, ar tai įmanoma, privaloma atlikti biudžeto formavimo poveičių lyčių lygybės aspektui visais lygiais. Be to, tokioms priemonėms įgyvendinti reikalingi atitinkimni pajėgumai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi būti sudarytos sudaryti specialiųjų mokymų moduliai. kurie padėtų geriau parengti biudžetą. Ir nebejotina, kad bet kokios institucijos personalas turi būti pajėgus dirbti, integruodamas lyties aspektą Ir aišku, akivaizdu, kad reikia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp ES institucijų ir kitų struktūrų įvairių agentūrų, Europos tarybos ir taip toliau, nes toks bendradarbiavimas gali duoti naudos tiek tyrimų srityje, tiek techninės pagalbos srityje. Ir dar apibendrindama noriu keletą žodžių pasakyti kokiu veiksmu galėtų imtis kiekviena institucija. Mes, pavyzdžiui, manome, kad e, komisija turėtų sustiprinti lyčių lygybės skyrių tiek žmogiškuojų išteklių, tiek lėšų požiūrių, kad tas skyrius galėtų geriau dalyvauti priimant sprendimus. Europos komisija mes taip pat turime sustiprinti sąsają su lyčių lygybė, sąsają su lyčių lygybė kiekvieno generalinio direktorato darbe. Kiekvienas generalinis direktoratas galėtų parengti metinę ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kokios pažangos lyčių lygybės srityje pasiekta. Ir kitas dalykas, kad e, pati pažanga dar tik pusė darbo. Svarbiausia, kad ta pažanga būtų pasiekta tiksliai apibrieštose sritise. Taip pat manau, kad generalinis direktoratas galėtų teikti konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms. Na ir dar Nebejotina, kad Europos parlamentas taip pat ne viską dar atliko. Reikėtų sustiprinti lyčių lygybės aspektą, ypač bendradarbiaujant su komisija ir apibrėžiant prioritetus. Reikėtų užtikrinti didesnę sąsąją tarp lyčių lygybės strategijos ir strategijos Europa 2020. Taip pat parlamentas galėtų paspausti komisiją, kad šiam klausimui lyčių lygybės klausimai būtų daugiau skiriama dėmesio europinio semestro kontekste. Na ir jau visai pabaigai noriu pasakyti, kad valstybės narės irgi anaitol ne viską atliko, jos turėtų parengti metinės ataskaitas, tiesą pasakius, tokias, kaip yra rengiamos e, kitų politikos ryčių atveju. Turi būti atskira ataskaita apie lyčių lygybę, kurioje būtų įvertintas atliktas darbas ir numatytos e, ateities gairės. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Ačiū. Dėkoju už uh, į šią įžangą ir dabar prieš suteikdama žodį kitiems kolegoms norėčiau pasveikinti lankytojų grupę. Pone von Štocho juos pakvietė ir norėčiau juos nuoširdžiai pasveikinti. O dabar tęsime posėdį ir žodį suteikiu poniai Marija Nolhein. Dėkoju už šią galimybę kalbėti. Taip pat dėkoju Jums už tai, kad pristatėte šį vertinimą. Manau, kad ši medžiaga labai pasitarnaus man, man rengiant kitą pranešimą kartu su šešėliniais pranešėjais pažanga jau padaryta nemaža ir užsirašiau viską, ką sakėte, nes noriu į savo pranešimą įtraukti ir tai, ką sakėte. Uh, Žinoma, aš pripažįstu, kad ankstesnė strategija buvo labai stipri, ypač todėl, kad buvo suteiktas prioritetas penkioms rytims ir tai buvo akivaizdu. Tačiau jūs taip pat paminėjote, kad yra tam tikra, tam tikra silpnybė, silpnoji vieta. O būtent tai, kad šie konkretūs tikslai e, susijęs su finansavimu. taip pat yra susiję ir su to finansavimo skirimo laiko pasirinkimu. Kalbant apskritai, vyksta diskusijos, ką galima įgyvendinti, o ko ne, ir kokias sankcijas ir nuobaudas reikia taikyti, jeigu kas nors neįgyvendinama. Taip pat Jūs minėjote tai, ką iškėlė ir vienas iš šešėlinių pranešėjų. Būtent tai, kad platesnėse sritise, kaip demografiniai pokyčiai, aplinka, migracija, žiniasklaida ir taip toliau, šios, šio, iš šias sritis taip pat reikia labiau atsižvelgti. Taip pat reikia geriau pagalvoti apie personalo, personalą ir finansavimą. Jūs minėjote vyrus kaip svarbę tikslinę grupę, pavyzdžiui, kalbant apie smurtą prieš moteris. Tai yra svarbu, kadangi jie dažnai būna smurtautojai. Sutinku su jumis ir taip pat manau, kad lyčių lygybės strategija turi aiškiai pabrėžti, kad yra diskriminuojami ir vyrai dėl savo lyties. Taigi jūs kalbėjote apie tai, kad vyrai dažnai tampa smurtautojais, bet reikia nepamiršti ir kitos pusės. Svarbu pasimokyti iki šiol parengtų ataskaitų, kad ateityje būtų aiškiau, kas daro ką ir kokioje srityje. Taip pat reikia aiškiai apibriežti, kokios institucijos, už kurias sritis atsakingos ir numatyti tam tikrą įgyvendinimo tvarkaraštį, kad paskui galima būtų vykdyti vertinimo veiklą. Man labai patiko, kai jūs kalbėjote apie paskutinę sritį ir minėjote, kad komisija už tam tikrus klausimus yra atsakinga, e, valstybės narės už dar kitus, o Europos parlamentas dar už kitus dalykus tai turėtų būti numatyta tam tikro tvarkaraščio kontekste ir dėkuoju Jums už tai, kad iškėlėte šį klausimą. Manau, kad čia svarbu pasiremti strategiją, kuri tikrai buvo gera, bet neturėjo pakankamo stiprumo, aštrumo ir jai suteikti naują pagreitį ir tokiu būdu pasiekti praktinių rezultatų moterims. Pažvelgus į ankstesnę strategiją ir Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ar tai buvo vidinis dokumentas, ar jis buvo žinomas visuomeniai, ar išorinės moterų organizacijos ir vyriausybės valstybių narių atkreipė dėmesį ir žinojo apie tą strategiją. Man atrodo, kad tai turėtų tapti aiškių prioritetų kitai strategijai, kad visose 28 valstybėse narėse būtų žinoma apie šią strategiją Ir tam reikia paruošti tinkamos medžiagos, lankstinukų, brošiūrų ir taip toliau, kad žmonės galėtų paskaityti apie tai, apie ką kalbama toje strategijoje. Ir ši spausinta medžiaga, kurią turi parengti parlamentas, taip pat turi nu, numatyti, pristatyti aišku veiksmų planą, kuris būtų suprantamas visiems. Man patiko tas sąrašas, rekomendacijų sąrašas, kurį jūs pristatėte ir aš norėčiau, aš tikiuosi, kad jas visą sugebėjau užsirašyti. Lyčių lygybės klausimo negali išspręsti viena maža grupė. Labai svarbu, kad būtų inkorporuotos ir kitos politin, politikos sritis. Iki šiol atrodo, mums nepavyko to padaryti. Kaip minėjote, turime numatyti privalomą poveikio vertinimą. Labai dažnai e, ši tema, šis klausimas nagrinėjamas tik finansiškai, bet man atrodo, kad labai svarbu pagalvoti ir apie tai, kad būtų vertintas ir kitoks poveikis Tikiuosi, kad su jumis pavyks susisiekti ateityje toliau rengiant šią strategiją ir norėčiau jūs taip pat įtraukti į, į šią veiklą, jums galbūt pateikti konkrečių klausimų. Tai, ką papasakojote šiandien, yra labai naudinga ir labai laiku. Jūs atvykote į mūsų komitetą ir dėkoju Jums už prezentaciją bei tikiuosi platesnės diskusijos. Labai dėkoju, o dabar žodį suteiksiu atskiriems e, pranešėms iš įvairių frakcijų. Pone Galperč iš EPP. Nežinau, ar yra salėje, ar kas nors kalbės EPP vardu už ją. Netrodo, atrodo, kad jos čia nėra. Pone Višnevska, ar kiti šešėliniai pranešėjai, taip pat jų nėra. Kas norėtų kalbėti? Pone Mlina Aldė, frakcija. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką jau pabrėžė ir pranešėja. Mes labai vertiname jūsų ataskaitą ir jūsų e, nuodugnius paaiškinimus ir taip pat e, tikimės, kad dažniau sulauksime jūsų šiame komitete, kad galėtume padiskutuoti. Pagrindinis dalykas, kurį pabrėžėte, yra, kad lyčių klausimas neturėtų būti svarstomas paskirai, izoliuotai. Jis turėtų būti integruotas į kitas politikos rytis. Tai yra taip pat ir mano asmeninė nuomonė. Ačiū. Dėkoju. Pone Bjork iš GUE. O galbūt dar kas nors iš GUE galėtų pasakyti ne? Tada žaliųjų frakcijos vardu. Taip pat jos nėra. Gal dar kas nors norėtų pasisakyti frakcijų vardu? Jei ne, tuomet žodį suteikiu poniai Bečia. Dėkoju, pirmininkė. Pa, taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojai už tokį detalų ir išsamų pranešimą. Man įdomu, kaip jūs vertinate Pekino veiksmų platformą, kaip vertinate jos įgyvendinimo mastą kiek valstybės narės žino apie Pekino veiksmų platformą. Viena pastaba, kuri man, kurią man svarbu išsakyti ir apie kurią per mažai kalbama viešai populacijos ir vystimosi konferencijoje buvo pasakyta, kad abortai neturėtų tapti šeimos planavimo metodu. Taip pat buvo pasakyta, kad nepageidaujamus neštumus reikia jiems užkirsti kelią, kad labai svarbu investuoti į šeimos planavimo strategijas ir reikėtų apskritai panaikinti, pasiekti, kad nebūtų reikalo, nekiltų reikalo daryti abortus. Tačiau e, pažvelgiai dabartinę situaciją, matome, kad valstybės narės nedaug ką nuveikusios šioje srityje. Man įdomu, ar jūs pateiksite rekomendacijų šiuo klausimu. Turbūt neturėjote pakankamai laiko, kad galėtumėte viską apžvelgti savo pranešime. Ačiū. Dėkoju. Ponas Tarabela dabar kalbės. E, aš norėčiau pasveikinti pranešimo autorę. Taip pat už tai, kad e, jis prisėda prie to pranešimo, kurį aš rengiau ir kad mes galime kalbėti apie moterų klausimus. Ryt rytoj kaip tik lankysiuosi šiuo klausimu e, komisijoje ir visą tai, ką išgirdau, man labai pasitarnaus. Aš norėčiau pasisakyti dėl to, kad kalbėdami apie moterų teisę į, į savo kūną ir abortus ir kontracepciją taip pat, na, jos turi teisę į, į visas šias priemonės, daugelį šalių įstatymų tai tvirtinta. Tačiau apgailestauju, kad e, nors abortas pasirinktinai nedaromas laisvų pasirinkimu, tai yra paskutinė priemonė, bet e, problema yra ta, kad kai kalbama mokykloje apie, e, apie seksualinį elgesį, vyrai pasisako prieš abortus Bet jeigu nemokysime vaikų apie seksualinį elgesį, tuomet abortų nesumažės. Man atrodo, reikia proporcingai taikyti visus ir kitus kontracepcijos metodus. Džiaugiuosi, kad jo šventinybė popiežius nereaguoja į kontracepciją kaip jo pirmtakai. Man atrodo, kad apie teisę į kontracepciją reikia informuoti. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad kalbėdami apie teisę į abortą, suteikti tinkamą tikslę informaciją jaunoms moteriams, bet lygiai taip pat svarbu ją suteikti ir jauniems vyrams jaunuoliams. Ponas Hurtasun ir kiti e, esame įsitraukę į šią kovą, bet vyrų tikrai dar trūksta. Ir Baltojo Kaspino diena iš tikrųjų yra labai prasminga. Ji kilo iš Kanados po baisios tragedijos, kai buvo vienos mokyklos merginos nužudytos. Bet e, kuo daugiau žm... vyrai kalbės apie lyčių lygybę, tuo, tuo daugiau žmonių, tuo, tuo labiau keisis visuomenės elgesys reikia šią kovą vykdyti visiems kartu. Tai tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Dėkoju. Šiai, pani poslankinė, pani poslanci, kuri by chceli vystūpyti. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Jei ne, tuomet žodį suteikiu pranešėjai poniai Samek. Many thanks for the... Dėkoju. Ačiū už jūsų pastabas. Aš esu visuomet pasirengusi dirbti kartu, rengiant naują strategiją. Ir taip tiesa, mes manome, kad reikėtų įtraukti labiau valstybės narės ir kitas ES institucijas. Būtent ties naujos strategijos apibrieštimi ir jos rengimu nes kol kas ne visos rytis yra sėkmingai išpildomos. Taip, turime įrankių, kuriuos galime naudoti, pavyzdžiui, poveikio vertinimas, galim, turime naudotis tais turimais įrankiais, mokyti žmonės jais naudotis. Dėl abortų klausimo. Nemanau, kad Pekino platformoje plačiai apie tai kalbama. Tai yra moterų sveikatos klausimas, galime į taip, taip žiūrėti į šį dalyką. Galime sakyti, kad tai yra susijęs su moterų sveikata. Mm, jeigu yra tam tikrų sunkumų norint susilaukti ar pagimdyti vaiką. Taip pat galime kalbėti apie tai ir e, naudojamos prievartos kontekste. Į abortą galime žiūrėti kaip į vieną iš galimybių. Bet žinome, negalime sakyti, kad moteris privalo tai daryti, bet reikėtų tokius atvejus, tokiais atvejais remti moteris. Taip pat galime į tai žiūrėti ir iš ekonominės perspektyvos, e, ypač uh, kai moteris yra iš vargingų šalių, vargingų, vargingos aplinkos, turime suteikti tokią galimybę arba galimybę įsitvirtinti ekonomiškai visuomenėje. Taigi iš ties šį dalyką reikėtų svarstyti ir vertinti tokiu platesniu kontekstu. Dar kartelį dėkoju už visas jūsų pastabas ir pasisakymus. Ačiū Jums. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra persų įlankos valstybės ir moterų padėtis juose. Norėjau pakviesti prie manęs prisijungti Michelle Aliomari ir perimti pirmininkavimą. Buenas tardes a todas y a todos. Labą dieną visiems. Taigi pereikime prie penktojo darbo tvarkės punkto moterų padėtis Persijos įlankos valstybėse. Norėjau pasveikinti pas mus atvykusią kolegę, kuri pristatys tyrimą Rahil Rudaš. Atsiprašau, jei neteisingai ištariau jūsų pavardę. Su mumis taip pat yra ir ambasados atstovas. Taip pat ir Arabijos pusėsalio delegacijos vadovas. Delegacijos vadovas. Dėkoju pirmininkė. Žuikė. Dėkoju už pakvietimą. Džiaugiuosi, kad šiandien visi kartu dalyvaujame šiame posėdėje. Manau, kad tai yra ger, geras būdas dirbti. Mm, ne kiekvienam užsidaryti savo delegacijoje, savo komitete, bet visiems kartu pabandyti susikurti tą viziją. Tai turėtų būti horizontali visų problemų vizija. Šiandienos tema apie kurią man papasakos ponė Rodsas, yra puikus viso šio pavyzdys, nes savo komitete jūs nagrinėjate moterų problematiką. Taip pat e, Europos Sąjunga ir e, Persijos įlangos šalis e, diskutuoja apie visokias problemas - ekonominės, finansinės, tačiau taip pat ir žmogaus teisų problemas. Aš buvau gynybos ministre ir todėl man teko progos daug kartų lankytis Persijos įlangos šalise. Ir aš savo keliones pradėjau 2002 metais ir per tą laiką įvyko daug pokyčių. Kai kuriuose šalise tai labiau akivaizdu, kitose ne taip. Ir jeigu visos Persijos įlankos šalis pasirašytų deklaraciją. Nors ir visos šalis pasirašė deklaraciją kovai su moterų diskriminacija. E, ir tiek politikos srityje jau atsiranda moterų, ko anksčiau nebuvo, tačiau kasdienėme gyvenime vis dar išlieka rimtos problemos. Ar tai būtų švietimo srityje, Kai kuriuose šalise daug dėmesio skiriama švietimui, bet ne visose. Kai kas mano, kad e, nereikia jaunoms moteriams šviet, mokytis, bet e, man atrodo, kad svarbu pamastyti apie tą indėlį, kurį moteris gali įnešti į augimą ir į saugumą bei į stabilumą. Uh, tose šalise. Man atrodo, kad šios problemos yra labai svarbios ir šiandieną reikia tai suvokti. Europos parlamentas yra patvirtinęs 2011 m. kovo mėnesį rezoliuciją dėl e, ryšių su Persijos įlankos šalimis ir ten taip pat minima uh, Minima smurto prieš moteris problema, žinoma, šita problema neapsiriboja Persijos įlankos šalimis, bet manau, kad yra yra dar daug dalykų, kuriuos galima būtų siekti padaryti tiek didinant suvokimą, tiek kitus aspektus. Ir man atrodo, šiandienos posėdis pasitarnaus kaip pradinis taškas, paskatinant mus susimastyti apie šią situaciją ir taip pat pra, po jo bus imtasi tam tikrų veiksmų. O dabar ponia Usas mums papasakos apie, išsameu papasakos apie visas šias problemas. Yes. I'm sorry. <laughs> Atsiprašau. E, taip, man tikra garbė būti čia ir pasinaudoti progą pristatyti, trumpai pristatyti atliktą tyrimą apie moterų padėtį Persijos įlankos šalyse. Turiu nedaug laiko, taigi iškart pereisiu prie temos. Mūsų tyrime kalbėsime apie Bahreiną, Iraną, Iraką, Kuveitą, Omaną, Jemeną, Saudo Arabiją ir Junktinius Arabų Emiratus. Visas šitas valstybės matote žemėlapyje, tik Jemeno nesimato. Persijos įlanka garsėja naftos išgavimu, pakankamai gera ekonominė situacija ir um, nemažų politinių svorių pasaulyje. Taip pat um, daugelis um, piliečių yra islamo išpažinėjai ir galbūt ne visi žino apie šį regioną, kad yra tam tikrų religinių ir istorinių esminių skirtumų tarp valstybių. Skiriasi imigracijos lygis ir populiacijos sudėtis bei gyventojų skaičius. Taip pat visų šalių istorija yra pakankamai skirtinga tačiau nesileisiu į detalės pristatydama temą dabar. Tik svarbu galbūt paminėti, kad Persijos įlankoje yra armėnų, sirų, kurdų, persų, turkų tautų ir grupių ir netgi galima pasakyti, kad visuomenė yra pakankamai įvairi. Yra žydų, krikščionių, islamų ir kitų religijų atstovų. Taip pat įdomu tai, kad labai skiriasi migrantų skaičius. Galime kalbėti apie 1 procentą Irake ir 70 procentų Katare. Taigi net 70 procentų gyventojų Katare yra imigrantai. Taip pat paminėsime ir imigrančių moterų padėtį. Turbūt žinote, kad kai kuriuose valstybėse yra įstatymai ginantis E, prieglopščio prašytojas moteris ir moteris imigrantės, tačiau vis dar nežinome, ar tie įstatymai yra tinkamai įgyvendinami ir ar tikrai prieglopščio pabėgėliams ir imigrantams ar tikrai yra užtikrinamos jų teisės. Šiuo klausimu informacijos dėje tikslios ir patikimos nėra. Mes kalbėsime daugiausia apie imigrantės moteris ir dėmesį skirti reikėtų būtent šiai kategorijai. Per 30 mečius šis regionas labai e, patyrė labai ženklų globalizacijos procesą, ypač technologinių požiūrių. Ir tai atsispindi ir socialinėse, kultūrinėme ir religinėme gyvenime. Yra, e, egzistuoja ir išlieka ribos ir skirtumai tarp šie ir sun, sun, šitų ir sunitų. Ir pagal tai yra traktuojami tam tikri moteris liečiantis klausimai. Pavyzdžiui, moterų teisės, moterų teisę vairuoti, dirbti ir taip toliau. Taigi labai dažnai identitetas yra susijęs su mes ir jais, brėžiama tokia riba. Galime kalbėti apie rytų šalių kultūrą, apie Ir apskritai moterų teisės ir moterų klausimas yra labai jautri tema regione. Ir apskritai moterų teisų klausimas yra dažnai traktuojamas kaip vakarų įskišimasis į šalies vidaus gyvenimą. šalyje yra pagrindinis, e, pagrindinis pagrindas teisės sistemoms visose Persijos įlankos valstybėse. Bet yra tam tikrų e, skirtumų tarp egzistuojančių teisės sistemų valstybėse. Yra taikomos įvairios teisės sistemos. Daugelėje valstybių yra konstitucijos, pripažįstamos yra pilietinės teisės visiems, nepriklausomai nuo e, tautybės, O šalyje yra tas, e, ta teisės sistema, kuri e, apima viską ir jeigu konstitucijoje vienas ar kitas aspektas nėra paminėtas, vietos e, teisėjai turi įgaliojimus, taikydami šarijos teisės sistemą, atlikti sprendimą. Taigi yra atsakingi už neįvardintų pilietinių vyrų ir moterų teisių įvertinimą ir įgyvendinimą. Kalbant apie moterų teisės, pavyzdžiui, teisė į e, laisvę keliauti, išsiskirti arba e, gauti vaiko globą, moterų teisės nėra užtikrinamos. Moteris negali prašyti skirybų, tačiau vyrai tokią teisę turi. Moteris gali prašyti skirybų, tačiau tai automatiškai reiškia, kad jos neteks e, visos e, visos ekonominės paramos, pavyzdžiui, e, turėto kreičio. Skirybų Po skirybų vaikai gali nuspręsti, ar nori gyventi su mama ar su tėčiu, tačiau visuomet visais pasitaikančiais atvejais tėvai lieka e, pagrindiniais globėjais, kurie nusprendžia, kur vaikas gali keliauti, kur mokytis ir taip toliau. Moteris negali keliauti vienas, ypač už šalies ribų, be vyro ar tėvo leidimo. Net jeigu moteris teoriškai gali keliauti, yra tam tikri kultūriniai, tikras kultūrinis spaudimas, dėl kurio moteris vis tiek atsisako tai daryti. Dar vienas klausimas. Kraujo pinigai, tai yra jeigu yra nužudomas vienas šeimos narys, tai kaltojo šeima moka tam tikrą e, pinigų sumą kaip kompensacija. Tai jeigu nužudoma yra moteris, tai ta kompensuojama suma yra dvigubai mažesnė. Taigi yra moters gyvybė vertinama dvigubai mažiau nei vyro piniginė išraiška. Dar vienas fenomenas kuris nėra minimas įstatymuose. Mes dar galime padaryti išvadą, kad o kol kas valdžios institucijos nėra pasirengę įveikti arba kovoti su smurto prieš moteris problema nei su fiziniais, nei su psichologiniais šios problemos aspektais. Taip pat mm, reikia pastebėti, kad e, poras gali numatyti laisvesnius e, suvaržymus e, santokos metu. Tai yra numatyti galimybę paprasčiau išsiskirti arba kam palikti globą po skirybų gali būti sudaryta tokia sutartis santokos metu. Bet tai nėra labai plačiai paplitusi praktika. Ir dar vienas, dar vienas skaidrė sustai iš šiek tiek statistinės informacijos. Moterų dalyvavimas ekonominėme gyvenime 2012 metais. Čia mes kalbame apie darbingo amžiaus moteris. Juoda spalva yra moteris, kurios nedirba, bet ieško darbo. Ir žalia spalva yra moteris, kurios neieško ir nedirba, o raudona spalva moteris, kurios dirba. Taigi matote, kad skirtumai yra išties nemaži, pavyzdžiui, tarp Irano ir Kataro. Ir situacija išties galėtų būti daug geresnė. Dar viena skaidrė – moterų dalyvavimas politinėme gyvenime ir sprendimų prieimime, moterų ministrių ir parlamento narių skaičius 14 metų duomenis. 82 narės Irako parlamente, išties didelis skaičius, Taip yra dėl taikomos kvotos, kuris yra nemažas laimėjimas, tačiau kvota nėra taikoma moterims ministerijose. Išlieka saugumo problema, nes moteris politikoje vis dar vertinamos kaip netinkamo kandidatūra ir patiria nemažai smurto ir patyčių. Saudi Arabijoje yra 30 moterų parlamente, bet apskritai politinė sistema šalyje yra pakankamai sudėtinga, nes yra karalius ir jo šeima, kuri e, praktiškai sprendžia visą šalies gyvenimą, bet patariamuosiuose organuose yra ir moterų, tačiau neaišku, kiek iš es tikros tos politinės valios, politinio svorio jos turi. Karališkoji šeima skiria kitų politinių institucijų narius ir tai yra labai e, kontroliuojamas procesas. Visose šalyse moterų ministrų skaičius yra labai mažas Bahreinė ir Jungtinės Arabų Emiratuose. Galbūt šita atvitis šiek tiek kitokia, keturios moteris. Jungtinių Arabų Emiratuose, Jungtinės Arabų Emiratuose atrodo, kad moterys turi prieigą prie svarbių politinių postų keturios moteris ministrės. Taigi iš lentelės galima susidaryti platesnį vaizdą apie moterų dalyvavimą politikoje. Toliau, švietimo sritis, padėtis Persijos įlankos valstybėse atrodo gan neblogai. Šties skaičiai neblogi, išskyrus Iraką. Neturime duomenų dėl e, nestabilios padėties šalyje. Labai sunku atlikti tyrimą ir gauti statistinių duomenų. Matome čia procentus moterų palyginus su visa e, su visais gyventojais, e, kurios baigia, turi bakalauro laipsnį arba aukštesnį laipsnį. Moterų didėjimą švietimo sistemoje galime paaiškinti tuo, kad didėja finansavimas būtent šiai sričiai. Moteris, nevedusios moteris labiau yra linkusios taip pat pastebėta studijuoti užsienyje, nei nevedę to paties amžiaus vyrai. mes atlikę tyrimą parengėme rekomendacijas ES institucijoms ir manau, kad jos galėtų būti naudingos, e, kalbant apie moterų teisų užtikrinimą Persijos įlankos šalyse. Ir keletą rekomendacijų paminėsiu, nesleisdamai smulkmenas. Jeigu norite išsamiau šią skiltį paskaityti, galite tai rasti šeštajame mūsų tyrimo skyriuje. Reikėtų kalbėti apie tarptautinį įsipareigojimų įgyvendinimą, nes ne visos e, Persijos įlankos e, šalis yra pasirašiusios uh, konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moteriams, nes kai kuriuose šalise yra manoma, kad ši konvencija prieštarauja šaryje teisiai. Taigi reikėtų skatinti valstybės keistis nuomonėmis, um, suderinti, įtikinti, kad konvencija vis dėlto neprieštarauja šaryje teisėje ir raginti šalis ją ratifikuoti reikėtų konkrečių ES veiksmų dėl finansavimo ir moterų aspekto teisų įtraukimo. Reikėtų visur paminėti moterų įtraukimą. Pavyzdžiui, kalbant apie Erasmus programą, paminėti, kad moterims e, tiek pat, kiek vyrams ši programa yra skirta. Kita mūsų rekomendacija yra skatinti bendradarbiavimą ir akademinius mainus. Ypač galima paminėti Iraną, nes tokių mainų e, yra labai mažai. Taip pat reikėtų moterų teisės įtraukti į dėrybas, kalbant e, prie, dėl dėrybų klausimų priekybos rytyje ir vizos susitarimuose. Taigi galima būtų įtraukti būtent moterų aspektą, kalbant apie vizas ir priekybą. Ir žinoma, parama nevyriausybinėms organizacijoms ir moteriams politikėms. Tai yra labai jautrus dalykas, nes gali turėti neigiamų pasiekmių, nes tokia parama gali būti laikoma kaip e, konkrečių vakarų šalių kišimusi į šalies vidaus gyvenimą. Taigi galbūt būtų galima e, remti labiau tas sritis, kur kalbam apie smurtą prieš moteris, nes tai yra tokia e, sritis, kuri uh, kuriai parama nebūtų tokia kontroversiška. Nepaminėsiu visų, kurie prisidėjo prie tyrimo atlikimo, bet iš ties bendradarbiavimas su labai kvalifikuotais ekspertais ir specialistais. Dėkuoju. Muchas gracias por, por esta presentación. Labai ačiū už pristatymą, o dabar suteiksiu žodį ambasadoriui, ponui Hamed Salid Masuri. Labai ačiū, ponė pirmininkė ataskaitoje analizuojama padėtis visuose Persų įlankos valstybėse. Ir aišku, pirmininkė, noriu visiems padėkoti ir pranešėjai, kad pakvietėte mane į šią pusėdžio dalį pasidalyti su jumis naujausią informaciją, ypač apie jungtinius Arabų Emiratus kai kurie duomenys ir datos minimos ataskaitoje faktiškai ypač duomenys susiję 2002-2005 metais, o mes gyvename jau 2015 metais. Ir praėjusiais metais Junktiniuose Arabų Emiratuose pasiekta tikrai nemažos pažangos. Rytoj mes švesime savo nepriklausomybės šventę, 43 metinės. Ir pasiekta daug pažangos įvairiose politikos sritise, įskaitant ir lyčių lygybės. Srityje mes keitėme įstatymus, kad geriau mūsų teisė dėrėtų su tarptautinėmis normomis ir standartais. Jūs žinote, kad mūsų valstybės demografinė struktūra sudėtis yra labai keista 20 procentų piliečių, 8 procentai atvykusiųjų. Ir jūs žinote, kad tikrai yra labai daug problemų. Ir tai dar norėjau paminėti keletą dalykų, kuriuos perskaičiau tyrimę 14.2.9 dėl moterų, kurios priklauso religinėms bendruomenėms. Pavyzdžiui, kad jeigu e, mo, yra moteris, e, motina ir tėvas iš Junktinio Arabo Emiratų ir iš kitos valstybės. E, ši nuostata, kuri paminėta tyrimė, yra visiškai teisinga, nes 12 metais mes pakeitėme įstatymą ir dabar vaikas gali prašyti Junktinio Arabo Emiratų pilietybės. Taip pat pagal dabar taikomus darbo įstatymus. Galime sakyti, kad darbdavys turi visą atsakomybę už jam dirbančius darbuotojus. Kai kalbame apie pasų konfiskavimą ir darbdavių seksualinį prievartą bei išnaudojimą ir smurtą. Galime pabrėžti štai ką. Nedarome mes atskirties tarp imigrantų ir vietinių darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal pasirašytas sutartis. Ir mes esame ratifikavę devynės pagrindinės tarptautinės darbuotojų organizacijos konvencijas, kur yra ginamos darbuotojų teisės, kur yra kalbama apie užmokesčio darbo vietos saugos reikalavimus, ir yra laikomasi tų numatytų standartų. kontraktuose, sutartyse aiškiai įvardinami visų šalių įsipareigojimai, teisės bei pareigos. Ir minima, kad darbdavys turėtų padengti visas darbuotojo išlaidas e, atvykstant į juodąją turėtų užtikrinti taip pat sveikatos apsaugą ir taip toliau. Taigi tokius darbuotojus gina civilinis įstatymas. Ir norėjau pa, tik paaiškinti, kad Junktiniai Arabų Emiratai yra federalinė valstybė. Taigi yra federalinė vyriausybė ir e, kiekvienos federacijos valdančios institucijos. Kiekvienas emiratas turi savo vietos valdžią, kurie yra atsakinga už tam tikrų klausimų sprendimą. Ir baigdamas noriu pasakyti ir pripažinti, kad dar daug ką reikia nuveikti šioje srityje ir jungtiniai Arabų Emiratai yra pasiryžę stiprinti tą moterų teisų ir žmogaus teisų užtikrinimo aspektą. Jungtiniai Arabų Emiratai yra viena iš dinamiškiausių Persijos įlankos valstybių. Ir mes tikrai norime įgalinti moteris, nes moteris uh, kaip jūs jau ir minėjote, sudaro 70 procentų universiteto absolventų. Parlamente, ministrų kabinete ir ministerijose. Ir vyriausybinėse valdžios įstaigose turėtų būti taikomos kvotos moteriams. Ir kaip matote, mane supa moteris ir ambasadoje turime nemažai darbuotojų moterų. Taip, dar kartelį dėkoju už suteiktą galimybę e, čia pasisakyti. Ačiū. E, dėkoju ambasadoriui už išsamų paaiškinimą. O dabar vyks diskusijos, jeigu kas nors norėtų pasisakyti. jei nėra. A, taip, ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kalbėtojams už išsamius paaiškinimus ir pristatymus apie teisinę situaciją. Aš norėčiau paklausti, ar yra renkama statistinė informacija apie tai, kokios Persijos įlangos šalis galimai netinkamai įgyvendina teisės aktus, nes dabar atrodo, kad yra labai daug bendrų sąlyčio taškų tarp jūsų teisės aktų ir Europos teisės aktų. Galbūt kyla problemų tuos teisės aktus įgyvendinant, ar taip ir yra? Dėkoju. Dėkoju. Pone Vane, dėkoju. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti apie tyrimą apie moterų situaciją Persijos įlanko šalise. Iš tikrųjų išgirdau daug naudingų išvelgų. Mums Europos parlamente labai svarbu sužinoti daugiau apie moterų teisės. Aš norėčiau paklausti apie CEDAV konvenciją, kurią minėjote ir kurią pasirašė visos šalis Persijos įlanko šalis išskyrus Iraną. Iranui pasirodė, kad pirmas straipsnis prieštarauja šariato įstatymams. Persijos įlankos šalis taip pat ratifikavo šią konvenciją su įvairiomis išlygomis ir nepritarė papildomam protokolui. Norėčiau sužinoti, kaip moterys kaip moteris paveikia tokia diskriminacija. Ar Persijos įlankos šalise vyksta diskusijos apie CEDAV konvenciją? Ar aktyvistams sudaromos galimybės paremti šią konvenciją? Ar pripažįstama, kokia svarbi yra statistinė informacija? Ar Galima tai suvaldyti ir, ir įgyvendinti teisiškai, nes minėjote, kad CEDAV yra įgyvendinama Persijos įlankos šalise. Todėl man įdomus, įdomu sužinoti, kokį įgyvendinimo lygmenį turite omenyje, nes skirtumai tarp realybės ir CEDAV konvencijos reikalavimų yra labai e, dideli. Dėkoju. Ir baigiant diskusiją, žodis suteikiamas poniai Kan. ponai Kan. Ačiū, pirmininkė. Aš e, pasaruoju metu lankiausi e, Jungtiniuose Arabo Emiratuose ir Bahreinė. Ir mane asmeniškai labai nustebino moterų veikla ir dalyvavimas įvairioje veikloje šiose šalise. Jungtinio arabų, jungtiniuose Arabų Emiratuose aš lankiausi politiniuose e, renginiuose, jiems vadovavo ir ten dalyvavo moteris. Mane tai nustebino. Tos diskusijos buvo apie saugumo klausimus Man atrodo, reikėtų jas pasikviesti į Europos parlamentą, būtų labai įdomu jų paklausyti. Kita šalis yra Bahreinas. Rytoj e, ten, vakar atsiprašau, ten vyko antrasis rinkimų turas. Ir nustebau pamatęs, kad moterų išrenkama vis daugiau. Man tai pasirodė labai teigiamas pokytis. Žinoma, aš pripažįstu jautri, įvairius jautrius aspektus, kuriuos minėjote, tačiau man atrodo svarbiausia pagalvoti, kaip atskirti kultūrinius ir religinius aspektus. Ir jeigu nuodugniai išnagrinėtume religinius aspektus, pamanytume, kad uh, Mm, jie suteikia daug daugiau saugumo ir apsaugos negu kultūriniai aspektai. Ir man atrodo, remiantis šią platformą būtų pasiek, lengviau pasiekti rezultatų. Tokiu būdu moteriams tome regione būtų suteikta daug stipresnė pozicija, kadangi suprantame, kad jų įnašas taip pat yra labai svarbus. Ir tokiu būdu mes sulauktume didžiausių dividendų. Ačiū. Dėkoju. O dabar išorės veiksmų tarnybos vardu pon, ponė Aleksandridis pasisakys. Ponas Aleksandridis. Labadiena, ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems tyrėjams už šį spūdingą pranešimą. Uh, E, jis yra labai glaustas, bet taip pat labai pragmatiškas ir realistiškas. Ir jame pateikti visi būtini duomenys. Norėčiau išsakyti šiokią tokią kritiką, nes Jemeno atvejs yra emblematiškas tame regione ir gaila, kad jo neįtraukėte. Ir žinoma, aš suprantu, kad pasarojo meto įvykiai neleido to padaryti, bet norėčiau, būčiau norėjus, kad būtų, būčiau norėjęs, kad būtų kalbama ir apie į, islamo valstybės kovotojų dar keliamą grėsmę. Visi pranešime pabrėžti aspektai įtraukti ir į žmogaus teisų strategijas tai, kaip išorės veiksmų tarnyba tai traktuoja, yra, kad lyčių lygybės klausimai e, analizuojami per mikroskopą, bet juos reikia traktuoti bendrame visuomenės kontekste atsižvelgiant ir į pilietinių, ekonominių ir socialinių teisių įgyvendinimą. Nesuprasime iki galo moterų problemų, jeigu nesuprasime, kaip užtikrinama ar neužtikrinama religijos išpažinimo laisvė. Pavyzdžiui, mirties bausmė ponios Džabarė atvejs, kuriai buvo įvykdyta mirties bausmė Irane. ne nors ją seksualiai užpuolė pačią. Kaip žinote, mes nevykdome žmogaus teisų dialogo su keliomis e, to regiono šalimis, bet e, kitų ekonominio dialogų ir diskusijų kontekste mes taip pat nuolat keliame žmogaus teisų klausimus. Jei neklystų, JAE taip pat nepasirašė. Atsiprašau, Saudo Arabija taip pat nepasirašė CEDAV konvencijos, nes turi labai daug išlygų. Uh, Džiaugiuosi, kad Emiratų ambasados atstovai čia atvyko. Mes su šia šalimi vykdome e, žmogaus teisų dialogą. Paskutinė sesija įvyko prieš dvi savaitės, lapkričio 20 dieną, ir mums pavyko identifikuoti, nustatyti rimtą pažangą šioje srityje. Yra du būdai, kaip arba nustatyti kažkokį tai netitikimą, arba uh, pabrėžti pažangą padarytą Persijos įlankos šalise ir ją pasinaudoti kaip pavyzdžių. Tai būdas paskatinti kaimynus taip pat konkuruoti, teigiamai konkuruoti. Tai tokia yra mūsų strategija. Taip pat e, matau, kad Europos parlamento rezoliucijos taip pat eina šią kryptimį. Mes pasiremsime šiuo tyrimu savo pačių darbe. Taip pat buvo ten pateikta viena rekomendacija dėl finansavimo. Dėja, kolegos iš DEFCO su manimi nėra čia, bet žinau, kad Europos žmogaus teisų ir demokratijos priemonė taip pat yra labai susitelkusi į lyties klausimą. Ir esu tikras, kad ten taip pat nu, bus numatyta galimybė finansuoti šią veiklą tame regione. Dar sėki dėkoju už tokį išsamų tyrimą. Dėkoju. O dabar, baigiant šio klausimo diskusijas, suteiksiu žodį poniai Marija Rauza, kad jie atsakytų į pateiktus klausimus. Dėkoju už įdomius klausimus ir pastebėjimus. Pradėsiu nuo dviejų dalykų, kuriuos minėjo ponas Hamitsali Masudų. Jūs minėjote du, klau, du, du dalykus šiame pranešime. Sakėte, kad e, e, šaltiniai, kuriais rėmėmės, nėra pakankamai uh, nauji, bet, kaip minėjau, mes tengiamės kaip galima naujesniais šaltiniais remtis. Jūs sakėte, kad e, situacija pasikeitė dėl pilietybės ir namų ūkio darbuotojų. Mes e, išnagrinėsime šį pastebėjimą. Taip pat e, manau, kad svarbu bet kokiu atveju atsižvelgti ir patyrinėti, ar tie teisės aktai yra tinkamai tikrai įgyvendinami ir ar mm, migrantai, dar, darbininkai suvokia tas teisės ir jomis naudojasi. Kai dėl teigiamų poslinkių, žinoma, tai yra puikia naujiena. Minėjau, kad ir, ir, ir, ir jie yra išnagrinėta šiame pranešime daug detaliau negu kad atskiruose ataskaitose apie kiekvieną šalį. Taip pat buvo klausimas dėl skirtumų tarp įstatymų. Net nesu tikra, ar tiksliai, ar prisimenu, kas pa, uždavė šį klausimą, bet man atrodo, tai buvo jūsų klausimas. Uh, Ar jūs klausėte apie Europos Sąjungos teisės aktus ir ar jie tinkamai gyventinami? Ne. Ar yra kokios nors statistinės informacijos? Ar yra kokios nors informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinami teisės aktai? Taip, informacijos apie įgyvendinimą dėja trūksta reikės tai dar panagrinėti. Toliau dėl CEDAV konvencijos. Taip, Iranas yra vienintelė šalis, kuri neratifikavo CEDAV konvencijos. Visos šalis, aišku, jie ratifikavo su išlygomis, dažniausiai dėl šariato teisės, kuri nesuderinama su CEDAV konvencijos nuostatomis. Ar tai paveikia kaip nors moterų situaciją tose šalise? Na, Tikriausiai taip. Ar jūs klausėte apie patekimą bazę, ar taip? Aš klausiau apie tai, ar manote, kad CEDAV yra pakankamas pagrindas moterų aktyvistėms uh, imtis veiklos, pavyzdžiui, kuriant statistinę informaciją ir, ir kiek svarbi CEDAV yra iš vis. Na, mes ekspertų dalyvavusių šiame tyrimė paprašėme pasikalbėti su moterų organizacijomis tose šalise ir galiu pasakyti, kad kai kurie ekspertai nustatė, kad tai būtų geras pagrindas inicijuojant diskusijas moterų klausimais. Taigi tai yra dalis viso diskurso, bet nelabai ne, ne ne, nedominuoja visos šios diskusijos. Ir dėl moterų Bahreinė ir e, Jungtinėse Arabų Emiratuose na, visiškai sutinku, tai yra puikia idėja ir dėl to, kad reikia atskirti kultūrinius ir religinius aspektus. Aš tam pritariu. Viena iš mano paminėtų rekomendacijų buvo susijusi su tuo, kad galima būtų palengventi dialogą tarp įvairių islamo šalių ir pakalbėti, padiskutuoti, ar galima CEDAV konvenciją derinti, suderinti su šariato teisė ar ne. O kai dėl to, kad Jemeno nėra e, ataskaitoje, iš tikrųjų labai gaila, esu tikra, kad tai, tai yra labai svarbi šalis. Tačiau iš e, tyriejų perspektyvos e, galiu pasakyti, kad mūsų galva jau ir aštuonios šalis buvo pakankamas skaičius, bet galbūt ateityje dar bus proga patirinėti ir situaciją Jemene. Dėkoju. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento. Dėkoju. Norėčiau dar sėki padėkoti Jums už dalyvavimą šiame posėdyje. Jis yra glaudžiai susijęs su pristatyta studija ir su kitu mūsų darbo tvarkės klausimu, tai yra diskusijos apie metin, 2013 metinį pranešimą dėl žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje. Pranešė yra Jana Žitnanska ir dabar jai suteikiu žodį, kad pristatytų savo nuomonę. Dėkuoju veľmi pekne, važina pa... Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Man išties didelė galbė šiandien kalbėti šią temą žmogaus teisų tema, tai yra labai svarbus dalykas ir mes visi turime saugoti žmogaus teisės ir šias vertybės. Taigi, turėjau parengti nuomonę šią temą. labai sudėtingas klausimas, daug sričių apimantis. Tai yra susijęs su žmogaus kaip individo teisėmis, su žmonių kaip bendrijos narių, žmonių grupių teisėmis, vaikų teisėmis, su žmonių gyvenančių ne savo šalyje teisėmis. Taigi aš pasirinkau keletą pagrindinių aspektų ir būtent todėl daugiausia rėmiausi tokiamis praktinėmis problemomis. Kalbėjau apie moteris, kurios patyrė smurtą būtent iš partnerio pusės. Vaikai taip pat patyrė smurtą ir jauna šis konkretus, šiuo konkrečiu atveju moteris nusprendė palikti su tuoktinį. Moteris bijojo, kad su tuoktinės ją vis tiek ras. ji prisiglaudė pas draugus ir turbūt galite įsivaizduoti, kaip jai buvo sunku. Taigi labai svarbu kalbėti apie moterų patiriamą smurtą. Ir kaip šiandien jau buvo minėta, kaip jau minėjo kolegė Samek, vyrai ir jaunuoliai taip pat turi būti įtraukti mes labai dažnai manome ir turėtumėme atsižvelgti į tai, kad kalbančių su vyrais labai dažnai galima išspręsti ir moterų prieš smurtą, prie, smurto prieš moteris problemą. Apie lyčių aspekto integravimą e, kalbama čia, taip pat kalbama apie neįgalių moterų įtraukimą ir jų teisės. Reikia įtraukti neįgalias moteris ir praeitą savaitę plenarinėje sesijoje pas, pateikiau pavyzdį iš Graikijos. Iš Graikijoje esančių neįgaliųjų centro, nes labai dažnai e, moterų ir neįgalių moterų teisės yra pažeidžiamas. Taip neturėtų būti. Yra pasitaikę atvejų ir aš juos konkrečiai žinau, kai moterims draudžiama, negalioms moterims draudžiama turėti šeimą ir kurti šeimą. Taigi reikia atkreipti dėmesį į šią jautrį sritį. Dar viena tema – kariniai konfliktai ir moterų teisės. Taip pat tai vienas iš mūsų komiteto prioritetų turėtų būti. Saharovo premijos laimėtojas gydytojas kalbėjo apie moterų patiriamą smurtą ir mergaičių bei kūdikių patiriamą smurtą. Ir manau, kad mūsų komitetas turėtų skirti nemažai dėmesio, kad tokie baisus dalykai liautusi. Reikia sustabdyti smurtą prieš moteris, prievartavimus karinėse zonose ir karinių konfliktų metu ir nubausti kaltuosius. Dar vienas dalykas – Romų moterų teisės. Tai yra aktualu visos visoms ES valstybėms, galbūt ne visos e, apie tai kalba garsiai. Turiu, žinome atvejį iš Slovakijos, kur 14-metė mergina gyveno su savo šeima Romų bendruomenėje. Viename kambaryje glaudėsi 10-15 žmonių, jie neturėjo tualeto ir vieną dieną ta 14-metė Marija nuėjo į lauko tualetą ir buvo išprievartauta ir tapo neįgali. Taigi labai dažnai socialiniai mm, socialinė aplinka lemia tai, kad moteris tampa aukomis. Taigi mums reikėtų kovoti su tomis sąlygomis, dėl kurių jaunas moteris, dukros tampa nėščios ir negali siekti mokslo, neturi pajamų šaltinio. Labai dažnai moteris susilaukia vaikų labai jauname amžiuje ir tai yra visuomenės problema. Aš dirbdama žurnaliste ir dabar būdama politikė, esu girdėjusi nemažai panašių istorijų, asmeniškai esu su jomis susidūrusi. Ir norėčiau, kad ateityje mano pastabos uh, baigtųsi praktiniais veiksmais, būtent parama mano paminėtoms grupėms. Ačiū Jums, ačiū uždėmesi, labai laukiu Jūsų pastabų, klausimų, komentarų ir tikiu, kad ateityje mes galėsime toliau vertinti metinę žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje ataskaitą. Dėkoju. Žodis kolegijai Peter. Ačiū pirmininkė. Šešėlinis, šešėlinė pranešėja Marija Gabriel manęs paprašė pristatyti pranešėjas Marija Gabriel paprašė pristatyti Marija Gabriel prašė atsiprašyti, kad negalėjo atvykti ir aš kalbėsiu jos ar jo vardu. Taigi štai ką jos vardu norėjau pasakyti. Šešėlinė pranešėja mano, kad nuomonės projekte, kur kalbama apie smurtą prieš moteris 56-61 dalys, kur kalbame apie lyties organų žalojimą bei apie moterų naudojimą karinių konfliktų metu. Norėjome padėkoti pranešėjai Žitnanskai už nuomonės projektą ir manome, kad reikėtų dar labiau pabrėžti moterų vaidmenį demokratijos procese. Dėl to mes siūlysime pakeitimų, kur būtų paminėtas moterų vaidmuo taikos procese ir demokratijos kūrimo procese. Mūsų nuomonė ši tema nepakankamai paminėta nuomonės projektą. Taigi mūsų pateikiami pakeitimai bus susiję būtent su tuo. Kalbėsime apie lyties organų žalojimą bei pateiksime pakeitimą dėl ankstyvų santokų. Taip pat apie būtinybę suteikti galimybę moterims siekti išsilavinimo bei apie moterų vaidmenį taikos procese. yra šiek tiek minima nuomonės projekte, bet mūsų nuomonė reikėtų šiomis temomis kalbėti išsamiau. Dėkuoju. Matau dar yra norinčių pasisakyti, prašom. Dėkuoju. Žaliųjų frakcijos vardu norėjau padėkoti už pristatytą nuomonės projektą. Iš ties džiugu, kad minimos visos uh, temos bei teisės, pri, supritarčiau prioritetams, kurie buvo paminėti. Taip pat norėtumėme galbūt pridurti ir padaryti nuorodą į konvenciją. Reikėtų pasakyti, kad jau ilgą laiką yra priimta tarptautinės konvencijos ginančios diskriminaciją, įvairių formų diskriminaciją, panaikinimą moterims. Taip pat reikėtų kalbėti apie platesnės smurto formas. mes norėtumėme pridėti papildomą punktą, kalbantį apie tai. Labai teisingai taip pat buvo paminėta apie smurtą karinių konfliktų metu ir kaip Denis Mukveger Sarachovo prizo premijos laimėtojas minėjo. Tai yra svarbi tema, bet mes norėtumėme dar konkrečiau apie tai kalbėti, nes yra pasitaikę konkrečių atvejų nes dabar vyksta ne vienas karinis konfliktas, kur moteris patiria daug smurto. Taigi reikėtų aiškiai kviesti imtis priemonių ir kovoti prieš konfliktų metu moterų patiriamą smurtą. Toliau reikėtų paminėti moterų teisę į sveikatą ir seksualinę bei reprodukcinę sveikatą. Tai nuomonės projekte e, turėtų būti paminėta atskirų punktų. Ir dar viena pastabėlė. Mes norėtumėme taikyti tarp sektorinių požiūrių į diskriminaciją taikomą moteriams. Mūsų nuomonė, ši tema apima ne vieną sektorių ir reikėtų uh, nuomonėje būtent tai pabrėžti. Ačiū. kolegė Rodrygės šešėlinė pranešėja negalėjo dalyvauti posėdėje, bet atsiuntė savo pastabas raštu. Ir daugiausia Kalbama apie tai, ką jau kolegos paminėjo. Trys pagrindiniai dalykai, kad reikėtų padaryti nuorodą į Stambulo konvenciją ir paraginti Stambulo konvenciją ratifikuoti. Kolegė mini, kad tai Tai reikia padaryti kuo skubiau, kad tai yra netidėliotinas svarbos klausimas. Taip pat kalbame apie moterų patiriamą diskriminaciją karinių konfliktų metu. Taip pat kalbama apie kovą su stereotipais, kad apie tai reikėtų kalbėti, taip pat apie formalų ir neformalų mokymą. taip pat visų suinteresuotųjų šalių mokymą. Būtent tų, kurie dirba su smurta patyrusiomis moterimis. Būtent remti tokių organizacijų bendradarbiavimą ir teikti paramą toms organizacijoms, kurios teikia pagalbą ir prieglobstį smurtą patyrusiams moteriams. Gruodžio 10 diena yra terminas, iki kada galite pateikti pasiūlymus pakeitimams, o balsuosime dėl nuomonės projekto jau kitais metais. Nežinau, ar nuomonės rengėja norėtų atsakyti į užduotus klausimus, išsakytas pastabas. Dėkuoju, ačiū visiems už pasiūlymus. Manau, kad dirbdami kartu mes parengsime dokumentą, kuris bus visiems priimtinas. Ačiū ir perkime prie kito darbo atvarkės punkto, septintojo Europos lyčių lygybės institutas. Ir šiandien su mumis e, dalyvauti atvyko Europos lyčių lygybės instituto vadovė. Kviečiu ją prisijungti prie mūsų. Atleiskite, tik norėjau pasakyti, kad turbūt pirmas kartas, kai Europos lyčių lygybės instituto vadovė dalyvauja mūsų komiteto posėdėje. Jūs čia pirmą kartą naujajame parlamente norėjau Jums padėkoti, kad atvykote Ačiū, kad pristatysite mums Europos lyčių lygybės instituto programą 15 metams. Džiaugiuosi, kad mes šauniai bendradarbiaujame, dirbame kartu. Ir manau, kad tikrai dirbdami su jūsų institutu pasieksime užsibrieštų rezultatų. Iš ties džiugu jūs matyti čia ir kalbėtis. Dar kartelį dėkui jums, ačiū, kad atvykote. Taigi, žodis jums. Really first... Na, iš tiesų, man, mane labai jaudina tai, kad aš pirmą kartą atvykau čia pristatyti veiklą jūsų komitete ir kaip pirmininkė teisingai pastebėjo, mes jau rengiamės kitiems metams, kitų metų programai mes program, mūsų programą valdyba patvirtino prieš porą savaičių. Ir um, vienas iš svarbių dalykų, apie kurį pagalvojau jūsų klausydama, klausydama diskusijos apie e, Pekino veiksmų platformą, tai pagalvojau, kad e, kai mes kalbėjome apie smurtą prieš moteris, nuskambėjo mintis, kad reikia dirbti su vyrais, bet to egzistuoja atskiri renginiai, Baltojo Kaspino diena, pavyzdžiui. Taigi mes su jumis turime ką nuveikti. Na, pirmiausiai, ką aš norėčiau pasakyti, kad kitais metais tai bus paskutiniai mūsų, mūsų a, programos pusės įgyvendinimo etapas. Mes kartu su jūsų komitetu bendradarbiaujame ir tai parodo, kaip mes iki kitų metų pabaigos siekiame sukurti stiprias partnerystės ir tas labai svarbu visiems, kokius sprendimus turėsime priimti sprendimų prieimimo srityje, kokius sprendimus turėsime priimti spręsdami lyčių lygybės klausimą. Dabar aš labai abstrakčiai <clears throat> sugrupavau darbą, kurį mes atliekame. Ir turiu pasakyti, kad didžiausia dėmesį, kas aktualu tikriausiai naujosioms narėms, mes skiriame statistinių ir kitų duomenų lyčių lygybės klausimais rinkimui, tvarkimui. Ir tie duomenys bus naudingi ne tik tai politikams, tiek valstybių narių, tiek europiniams politikams naudingi, bet taip pat jie bus naudingi planuojant ateities veiksmus, ateities priemonės ir net, pavyzdžiui, įvertinant biudžeto formavimą ir skiriant lėšas atskiroms priemonėms. Taigi 2000 2013 metai buvo aktualūs, mes sukūrėme Mes sukūrėme lyčių lygybės indeksą, jis atsirado 13 metais, dabar renkiamės kito indekso parinkimui. Ir turiu pasakyti, kad iš tiesų yra labai sudėtinga sukurti tokius indeksus. Mes dabar kaip tik norėtume sukurti indeksą, kuris leistų įvertinti uh, smurtą prieš moteris mes šiek tiek atnaujino domeną mūsų darbo nes tai yra labai svarbus dalykas. Ir nepamirškite, kad daugelis su šiuo aspektu susijusių dalykų yra labai svarbus, norint užtikrinti ekonominį savarankiškumą. Mes taip pat metų pabaigoje turėsime tam tikrus parametrus, kurie bus grindžiami Pekino rodikliais. Ir mes matome, stebėdami, kaip um, naršomas mūsų tinklalapis, kad tikrai dažnai yra bandoma ieškoti duomenų mūsų tinklalapyje ir todėl labai skirtingi beje žmonės ieško. Dabar dėl smurto lyties pagrindų. Vis daugiau šiam klausimui skiriama dėmesio, vis daugiau yra aptarinėjama smurto prieš moteris tema ir šiuo metu Vėliau aš jums parodysiu, ką mes padarėme, bet šiuo metu mes kaip tik šiai srityje e, skiriame didelį dėmesį. Lyčių aspekto integravimas dar viena itin aktuali sritis ir kai buvo poveikio vertinime teisingai paminėta biudžeto formavimas, pajėgumų stiprinimas priemonių gyvendinimas, visa tai yra labai aktualu ir aš dar kalbėsiu apie tai, ką mes planuojame kitiems metams. Toliau, lyčių lygybės teikiama nauda. Na, tai terra inkognita iš dalies, bet labai svarbu matyti ne tik tai socialinės ir ekonominės priemonės, bet ir kitokias priemonės, kurios leistų išvelgti lyčių lygybės aspekto integravimo naudą. Kitais metais mes ketiname parengti vieną ataskaitą pagal Pekino veiksmų platformą, tai bus padaryta pirmininkaujant taryboje Luksemburgams ir susiję su moterų dalyvavimu sprendimų priėmime. Mes savo ataskaitą papildome naujais tokiu būdu rodikliais ir susitarus su Europos komisija mes dabar galvojame perimti ir patobulinti duomenų bazę kurioje kaupiami duomenys apie sprendimų prieimimą, nes tokia duomenų bazė yra labai gera ir jinai bus perduota institutui valdyti. Taigi mes e, rengiamės naujam tyrimui, mes, rengiamės, e, mes ketiname parengti naujus socialinius indikatorius. Taip pat mes e, ketiname parengti mokslinių tyrimų darbo dokumentą. Dar turiu pasakyti, kad mes planuojame darbus ir Slovakijos pirmininkavimui, nes Slovakijo ketina dirbti Pekino veiksmų platformos peržiūros darbą, dar aišku iki to laiko daug vandens nutekės, bet mes turime surinkti atitinkamai duomenys, kad galėtume pateikti vyriausybėm. Taip pat turime Pekino ataskaitą ir šiandien taip pat buvo minėtos įvairios temos ir pranešėja kalbėjusi prieš mane sakė, kad šioje Pekino veiksmų platformoje yra labai daug duomenų, kurie pasitarnaus įgyvendinant žmogaus teisių aspektus. Ir ši ataskaita pateikia labai plačią įvairių sričių viziją. Po Švedijos pirmininkavimo mes išanalizavome pokyčius įvykučius nuo 2007 iki 2012 metų ir net 2013 metais. Išanalizavome plačią situaciją ir parengtas yra labai išsamus, e, išsami santrauka apie tai, kas įvyko pagal visas Pekino platformos rytis. Taip pat ir šiems metam yra numatyti daug, daug, numatyta daug planų. Ir Štai čia matote indeksą ir jo dalis. Matote, kad persi, per, persidengianti neligybė, taip pat smurtas. Pirmą kartą pradėjus taikyti šios rodiklius persidengiančios neligybės indeksas buvo labai nedidelis, tačiau dabar situacija kinta, nes mes analizuojame visus turimus duomenis ir juos talpiname į smurto sritį ir renkame duomenis iš visų valstybių narių, juos paskui lyginsime ir tikimės, kad jie bus reguliariai prieinami. Štai čia yra mūsų partneriai, e, per juos mes taip pat ieškome ir gauname duomenis, kurie būtų patikimi ir palyginami. Dabar lyčių statistikos duomenų bazė. Su kuo bekalbėčiau, visada susilaukiu labai teigiamų reakcijų, kadangi iki kitų metų pabaigos mes pradėsime, mes paleisime duomenų bazę, kurioje bus visi duomenys apie lyčių lygybę įvairiais rakursais. Tai reiškia, kad bus pateikiama, pateikiami ne tik rodikliai iš to lyčių indekso, taip pat bus pateikiama informacija apie Pekino platformą smurtą lyčių pagrindų. Ir tai taip pat reiškia, kad mes parengsime konkrečią programinę įrangą, kad kas nu, tik norės galėtų atlikti ir savo tyrimus, nes bus prieinami įvairiausi kintamiai rodikliai ir tada ta programinė įranga parengs įvairiausias lenteles ir grafikus ir galiausiai ta statistika galės tapti tikra naudinga priemonė, kuria pasinaudotų žmonės. Tai yra labai svarb, svarbi pažangos dalis. Toliau, kalbant apie smurtą, valdyba patvirtino mūsų penkerių metų planą dėl to, kaip mes dirbsime šioje srityje, kaip dirbsime su smurtu pagri, lyties pagrindu ir smurtu prieš moteris. Pirm, pirmaisiais metais vyko daug daugiau tyrimų, bet dabar apsirimuojama tyrimais, kurie gali turėti didžiausią poveikį. Pavyzdžiui, e, lyties organų žalojimas. Prieš kelis metus atlikome visos Europos tyrimą dėl moterų lyties organų žalojimo, paprašius buvusiai komisariai Reding. Ir tas tyrimas taip pat pasitarnavo ir rengiant komunikatą vėliau. O dabar atlikome testinį tyrimą, kurį pabaigsime kitais metais. Mes e, atlikome nuodugnę nuodugnų tyrimą dėl mergaičių, kuriuoms kyla rizika, kad jų lyties organai bus sužaloti. Išanalizavome situaciją trijose valstybėse narėse ir kitais metais apibendrinsime ir paruošime visą tą informaciją. Ir ši informacija labai pasidarnaus, suprantant, kokia yra reali situacija ir kaip valstybės narės gali pasinaudoti turimomis politinėmis priemonėmis ir taip pat keldamos samoningumą E, kaip galėtų sumažinti tą pavojų ir smurto apraiškas. Čia matote tyrimą, kurį jau baigėme. Jis buvo pradėtas. Jis bus pristatytas parlamente gruodžio 10 dieną. FEM komiteto pirmininkė taip pat e, pažadėjo dalyvauti. E, šį tyrimą taip pat užsakė Europos komisija, siekiant išsiaiškinti, kaip valstybės narės galėtų apskaičiuoti ir įvertinti, kiek kainuoja, kokia yra smurto prieš moteris kaina, kaštai. Taigi mes identifikavome funkcionavimą, modelius, Taip pat įvertinome panašius tyrimus, kurie buvo atlikti ne tik Europos Sąjungoje, bet kitose panašiose šalise. Ir remiantis dešimties tyrimų, dešimtimi tyrimų mes išanalizavome modelį, taip pat e, duomenų prieinamumą, įskaitant ir administracinius duomenis, jų analizę, taip pat uh, apklausas e, apie smurtą prieš moteris, taip pat nacionalinius tyrimus. Ši studija yra labai įdomi ir jos pagrindu kitais metais mes ir toliau vystysime modelį. kuris bus paremtas minimaliais duomenų reikalavimais. Taip pat e, planuodami savo darbą siekiame išsiaiškinti, kas šiandieną egzistuoja administracinėje srityje ir oficialioje statistikoje valstybių narių lygmenių. Šis tyrimas e, bus pristatytas tarybos pastate kartu su atstovais iš policijos, nes mes išanalizavome policijos duomenis, sveikatos apsaugos pas socialinių tarnybų, te, teismų kitų teisingumo tarnybų ir vieš, kitų viešųjų tarnybų duomenis, siekdami išsiaiškinti, kokių duomenų esama, kalbant apie in, smurtą intimioje aplinkoje. Pastebėjome, kad beveik nėra statistikos, kurią galima būtų uh, palyginti ir kurią galima būtų surinkti viso, tokio paties statistikos tipo, kurią galima būtų surinkti visose 28 valstybėse narėse. Tai yra mums iššūkis kitiems metams, nes kitais metais mes pradėsime su valstybėmis narėmis harmonizuoti apibrieštis. Nes paaiškėjo, kad tos apibrieštis yra skirtingos, net ir tai, kaip registruojami smurto atvejai yra skirtingi. Ir tikiu, kad ta harmonizacija mums padės taip pat e, daug tiksliau išsiaiškinti informaciją. Taigi turime ilgalaikį planą ir kitais metais taip pat e, stengsimės e, apibriežti savokas ir metodologijas, kurios yra naudojamos renkant duomenis. Taip pat e, rekomenduosime, nustatysime gerasias praktikas, kurias rekomenduosime visoms e, valstybėms narėms ir remdamiesi, išsirinksime kelias metodologijas, e, kaip surinkti statistiką, ją palyginti ir išmatuoti pažangą valstybėse narėse. Matote baltai kaspiną, jo kampaniją. Labai džiaugiausi, kad e, parlamento pirmininkas ponas Šulcas taip pat jį sėgėjo. Tikimės, kad e, daugiau vyrų parlamentarų parems šią kampaniją, kaip sakė ponas Tarabela, nes e, ir nuo jaunų, ypač jaunų vyrų priklauso, kiek pasikeistas požiūris. Ši kampanija prasidės Europos parlamente gruodžio 10 dieną ir mes sekretoriatui nusiūsime informaciją, prašydami išdalinti šios kasminus, tikimės, kad ir jūs prisijungsite, nes tai yra labai svarbi žinia. Čia matote partnerius, o toliau pakalbėkime apie lyčių, lyties aspekto integravimą. Mes kitais metais, kitų metų pradžioje mes pra, pa, pradėsime taikyti labai konkrečią internetinę priemonę apie sektorinį lyties aspekto integravimą. Buvo kalbėta, kaip svarbu parodyti pavyzdžius tų sričių, kurios yra netradicinės sritis, kurios yra jautrios lyčių aspektų. O dabar visa ta informacija bus internete, ten bus pateikiamas apibrėžimas, kaip lyčių lygybė susisieja su tais sektoriais, po to pateiksime tiems sektoriams aktualias priemonės, taip pat mm, bus ir organizacijų, kurios dirbs su pajėgumų didinimu. Taigi mes, mūsų misija yra e, inkorporuoti šį aspektą į visas ES politikos sritis. Ir kad visi generaliniai direktoratai suvoktų, kaip galima įtraukti žmonės į šią veiklą. Kokiagi yra nauda? Mes ketiname pradėti tyrimą kurio metu surinksime informaciją apie ekonominius aspektus. Kaip galima įtikinti sprendimų prieimėjus arba tuos, kurie mano, kad jau buvo užtikrinta lyčių lygybė, kad jos galėtume įtikinti, kaip svarbu ją puoselėti ir kiek jinai gali prisidėti bendram labui. E, dokumentacijos centras dabar. Prieš keletą metų suvokiau, kad ES žodynė ir oficialiame tesaurė kai kuri terminologija lyčių lygybės rytyje net neegzistuoja. Net ir lyčių aspekto integravimas nebuvo pateikiamas kaip terminas. Nes kai naudojamas šis raktinis žodis dokumentų nerandama. Taigi prieš kelis metus kartu su komisija ir parlamentu ir keliomis bibliotekomis, Eurovok taip pat. Mes pradėjome kurti šią sistemą ir tikimės kitais metais ją pabaigti. Ir tuomet turėsime sistemą, kur bus pateikiamos apibrieštis, aprašymai ir terminologija. Lily. Mes jau dabar neblogai bendradarbiaujame su Europos parlamentu, ypač su jūsų komitetu ir daug jūsų komiteto narių kreipėsi į mus dėl vienokių ir kitokių specifinių uh, duomenų. Mes turime tyrimų ir dokumentacijos centrą, kur kaupiama informacija labai įvairi, įvairiomis kalbomis. Mes palaikome ryšius ir su kitų valstybių narių ar institucijų panašiais centrais. Aišku, tas procesas dar anaip tol nebaigtas, bet mes jau šiandien turime informaciją ir galime gauti informacijos. Tada e, todėl e, bet kam, kam jos reikia, nebūtų labai sunku tą informaciją gauti iš mūsų. Dabar um, Europinė darbo tvarkė ir Euroagenda mes tikrai pirmiausia lauksime, kaip vyks diskusija, tam, kad įsiaiškintume, ko labiausiai reikia ir kokias temas pasirinkti. Ir dar porą žodžių apie tarptautinį bendradarbiavimą. Mes labai sėkmingai dirbame su narystės siekiančiomis šalimis. Rytoj vyks vienas įdomus renginys. Viena valstybė narė parodo naują iniciatyvą, tai yra Švedija ir bendrai narystės siekiančios šalis bus skatinamos bendradarbiauti su rytų partnerystės šalimis, nes jūs žinote, kad Švedijos vyriausybė labai rūpinasi rytų partnerystės programos įgyvendinimu. Bet mes savo ruoštų padėsime jiems apsvarstyti institucinius poreikius ir mechanizmus, nes šiandieną jau buvo kalbėta, kad instituciniai pajėgumai žinios ir apskritai išmanimas lyčių lygybės aspekto ir paties klausimo yra labai e, reikalingi dalykai. Todėl mes iš savo pusės esame pasirengę padėti. Aišku, mes taip pat plėtojame bendradarbiavimą ir patinerysės ryšius su tartautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip SIDO arba moterų padėties komisija jungtinėse tautose. Taigi tiek labai trumpai aš galėčiau pasakyti, ką nuveikėme, ką planuojame padaryti ir kokie planai ateičiai. Labai ačiū poniai Langbak už tokį išsamų pristatymą veiklos ir manau, kad e, jūs e, labai gerai pristatėte didžiulį darbą, kurį dirba jūsų institutas, pristatėte savo planus, o visa tai domina mūsų komitetą. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Žvalgausi aplinkui, ar yra norinčių paklausti ar pakalbėti ar pasisakyti, prašom. Pone Blinkevičiūtė. Na ir pirmiausia, aš noriu iš viso širdies padėkoti Lyčių lygybės institutų direktoriai Virginijai Lambak Iš tikrųjų, ačiū Jums, gerbama direktorė, už tai, kad labai išsamei pristatėte tai, ką lyčių lygybės institutas veikia, kur buvo tie prioritetai ir kokia veiklos rytis yra numatyta į ateitį. Iš tikrųjų, yra, dar, tai dar kartą įrodo, kad toks institutas yra reikalingas, nes mes tikrai ES mastu neturim tarp visų 28 valstybių e, pakankamai e, duomenų, E, pakankamai analizės tam, kad galėtumėm įsiaiškinti tą situaciją ir kad galėtumėm tikrai suvokti tinkamai, kad ir tą vadinamą lyčių lygybės indeksą. Iš tikrųjų, kai vertini jį pagal jūsų atliekamus tyrimus, tai dėja didžiulė ES šeima kol kas yra tik tai ko gero pusiaukeliai dėl lyčių lygybės supratimo, ar ne? Nes jeigu šimto taškų įmi, žiūrim, kad turim tik 54, kaip suprantama, yra lyčių lygybė ES valstybėse. Vadinasi, tiek jūsų institutui, tiek mums Europos parlamente, tiek atskirai valstybėm narėm su visom kartu institucijom dar yra labai daug ką dirbti ir ką nuveikti ir į ką orientuotis. Aš iš tikrųjų labai pritariu jūsų uh, tai akcijai ir tam, tam pristatymui, kuris vyks gruodžio 10 dieną Tikiuosi, kad ateis kolegos europarlamentarai ir dalyvaus jūsų renginyje, kur, kur, kur bus pristatytas visas tyrimas apie smurto lygį mūsų Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų tuos veiksmus, kuriuos turim atlikti mes politikai, kuriuos gali atlikti apskritai bendruomenės ir kaip tas bendradarbiavimas tik tai gali įtakoti dėl to, kad smurto būtų mažiau Štai ir ką tik pasibaigusi praeitą sesiją Strasbūrė, kuomet dalyvavo popiežius, kada vyko irgi diskusijos dėl smurto prieš moteris, dar kartą parodo, kad mastai čia ES valstybėse yra didžiuliai dėl smurto prieš moteris. Vadinasi, veikla turi vėl būti nukreipta į tai ir turim mes e, tikrai kartu e, dirbti ir, ir, ir iš jūsų instituto dėka išanalizuoti tą mastą, e, ta, to, tam tikrus modelius ir tam, kad politikai galėtų priimti vienus ar kitus sprendimus. Aš taip pat labai sveikinu institutą, kad e, sukūrė tyrimų ir dokumentacijos centrą, e, specializuotą fi, e, fiz, e, fizinę ir elektroninę biblioteką, Ir e, iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra labai naudingas dalykas, todėl kad juo galės pasinaudoti ir studentai, ir e, tie žmonės, kurie domisi lyčių lygybės politika ir pagaliau patys politikai, priimdami vienus ar kitus sprendimus, iš tikrųjų galės pasinaudoti. Taigi dar kartą e, dėkodama linkiu kuo geriausios sėkmės ir labai džiaugiuosi, kad institutas iš tikrųjų įsijungi labai tvirtai į darbą ir rezultatai yra matomi. Ačiū. Muchas gracias. Palabra la señora Vana. Dėkoju. Dabar poniai Vana žodis suteikiamas. Dėkoju pirmininkė ir poniai Langbak už jūsų informaciją. Jau kalbėjau apie statistikos svarbą anksčiau. Šia prasme jūsų darbas be galo svarbus. Turiu konkretų klausimą. Kalbėjote apie lyčių aspekto integravimą ar ir lyčių biudžeto sudarimą nes biudžeto komitete buvo iškeltas šis klausimas ir buvo um, nustepta, kad tokių duomenų apskritai nėra. Na, o aš tada pasakiau, kad Europos lyčių lygybės institutė tikrai turi būti tokių duomenų, o tada paaiškėjo, kad jie net negirdėja apie tokį institutą. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs viešinate informaciją apie savo egzistavimą, net ir tarp Europos institucijos narių. Uh, nes e, tokia rinkodara irgi yra, to, to, to, tokia reklama irgi yra naudinga. Nes yra politikų pasirodo, kurie nieko nežino apie lyčių statistiką apskritai. E, la señora Vagina tiene la palabra. Dėkoju, ponia Vaina. Dėkoju, poniai Langbak, už e, nuostabę prezentaciją. Norėčiau paklausti, ar institute esate atlikę kokį nors tyrimą dėl to, kiek išleidžiama moterims skirtoms politikoms valstybėse narėse. Ir paskutinis kalbėtojas ponė Nois. Dėkuoju už labai išsamų pristatymą, pranešimą. Jis buvo labai įdomus. Mums e, be kovos su neligybė taip pat labai svarbu turėti ir mokslinių įrodymų. Ir norėčiau paklausti, ar mes galėtume paprašyti jūsų, sakykime, jeigu mums reiktų duomenų, kokiu nors konkrečiu klausimu, ar galima į jūs kreiptis, kad jūs atliktumėte tą analizę, tą tyrimą. Na, puiku. Labai e, buvo pateikti konkretus klausimai. Ir dabar žodį norėčiau suteikti poniai direktoriai Langbak, kad ji galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Prašom. Uh, thank you very much. Really... Dėkoju, ačiū už klausimus, iš ties labai konkretus klausimai ir jeigu negalėsiu atsakyti dabar, atsakysiu daugiausia po savaitės. Taigi jūsų užduotas klausimas dėl lyčių aspektų integravimo ir biudžeto. Kaip aš jau minėjau, metų pabaigoje mes kaip tik pristatysime tyrimą dėl lyčių aspekto integravimo. Ir ką mes planuojame padaryti, tai yra susijęs su jūsų klausimu. Mes turime vis dar šiokių tokių problemų dėl informacijos pateikimų ir komunikacijos, nes mūsų centras egzistuoja dar tik ketveri su pusę metų. Ir ką mes planuojame padaryti kitais metais, tai yra parengti informaciją skirtingiems sektoriams ir nusiųsti juos e, konkretiems skyriams, pavyzdžiui, ir parlamente, konkretiems komitetams ar frakcijoms. Taigi parengsime e, tokius skir skirtingais tokiais pjūviais. E, lyčių lygybė ir švietimas, lyčių lygybė ir biudžetas ir taip toliau. Mano duomenimis iš ties yra svarbu imtis tokios iniciatyvos. Ir Pekino ataskaitoje apie tai kalbame, kalbame apie tuos apie lyčių aspektą ir biudžetą. Ir Austrija, pavyzdžiui, yra labai toli pažengusi šioje srityje ir mes tokią informaciją jau turime. Ir toliau kaupsime tuos duomenis ir tolesnis mūsų progresas priklausys nuo suinteresuotų šalių. Bet aš visiškai pritariu tam dalykui, kad mes turime daug labiau skleisti informaciją dėl valstybių narių ir jų e, finansavimo, tai yra kiek jos skiria lyčių lygybės aspektui. Neturime tokių duomenų, turime pagrindinės tas užduotis, pagrindinius klausimus, kurie yra paminėti reglamente ir komisijos strategijoje. Dirbame remdamėsi tokiais dokumentais. Bet jeigu yra kokių papildomų prašymų, e, galėtumėme skirti galbūt dėmesį tiems klausimams, bet iki šiol tokio precedento nebuvo. Turime nacionalinius e, valstybių planus, taip pat mes atlikome išsame Pekino veiksmų platformos įvertinimą. Taip pat dirbame skirtingose srityse, pavyzdžiui, vaikų e, žalojimas, internete ir taip toliau. Bet neturime konkrečių duomenų, e, kiek tuomet kita valstybė investuoja į tokias rytis. Duomenis, kuriuos mes turime ir mūsų e, mes siekiame to, kad visi klausimai, kurie jums kyla, kurie yra susijęs su lyčių lygybė, kad visus atsakymus galėtumėme, galėtumėte rasti mūsų tinklalapyje. Dažniausiai mes viską planuojame iš anksto, remdamiesi biudžeto, numatytų biudžetu. Turime atsižvelgti į mūsų valdybos sprendimus, reikia valdybos sprendimų, 18 valstybių narių deleguoja narys ir vienas Europos komisijos narys. Kaip minėjo e, kolegė Blinkevičiūtė, mes turime e, įkūrę dokumentų e, centrą, iš kurio tikrai pakankamai greitai galite gauti visos reikiamos informacijos, jeigu pateiksite užklausą. Dėkoju, sako pirmininkė. Aš tikrai manau, kad Europos lyčių lygybės instituto veikla yra glaudžiai susijusi su darbu mūsų komitete. Ir iš ties reikėtų ir toliau mums e, glaužiai bendradarbiauti ir pasikviesti jūs į mūsų komiteto posėdžius. Šiandienos e, komiteto posėdį baigsime, rytoj susitinkame 10 valandą, o koordinatorių posėdis prasidės nuo 9. Dėkoju.